mane, kad delegacija santykiams su Merkosūro šalimis pakeitė pavadinimą, tai yra delegacija santykiams su Merkosūro šalimis. Ar yra pastabų? Jeigu ne, tuomet pakeitimas patvirtintas. Taip pat mane